Italija, aišku, praeitie išgelbės vieną kartą Europos garbę ir kažkas galbūt galvojo, kad Europa ir ateityje e, toliau gelbės Europos garbę. Tačiau tai tampa nebeįmanomu dalyku, nes kokia bebūtų valstybė, būdama Italijos vietoje, jinai suprastų, jog ateina toks momentas, kai integracijos mechanizmai ir įtraukties mechanizmai nebeveikia. Ir gražinimas taip pat nėra veiksmingas, da, gražinant e, migrantus ne visuomet yra e, įmanoma nustatyti jų tapatybės ir reikia pasirašinėti dvišalės sutartis, dažnai tai yra problematiška. Aišku, Italija aukštai iškėlus galvą drąsiai teigia, jog atėjo laikas jai taikyti griežtesnės priemonės šioje srityje. Ir dabar niekas negali teikti, kad ta daugelįpė strategija nėra pats optimaliausias būdas spręsti toms problemams. Europoje yra elgiamasi veidmainiškai. Migrantai tampa problema tuomet, kuomet e, šitos uh, problemos paliečia e, viduržėmio jūros e, regionus. Bet problem, šios problemos kyla ne viduržėmio jūros e, valstybėse, jos kyla kilmės valstybėse, ten, kur e, tie žmonės negali gyventi normalimis sąlygomis, kur patiria visokiausią smurtą ir skurdą. Ir tada jie moka labai didelius pinigus, jie yra neturtingi, tačiau moka 5000 ir daugiau dolerių, kad galėtų atvykti į Europą. Ir tuo būdu e, e, jie ne tik moka tokias sumas, bet yra prievartaujami, patiria prievartą ir e, smurtą. Dėl gelbėjimo jūroje Italija visuomet čia rėmėsi pagrindinių, pagrindinių teisų gynimo principų. Italija visuomet šitais atvejais pirmiausiai pagalbą suteikia patiems pažeidžiamiausiams e, žmonėms, tai yra moteriams ir vaikams. Laivas e, atplukdantis e, migrantus yra nukreipiamas ten, kur gali būti suteikiama medicininė pagalba ir kitos, e, ir kitos paslaugos. Tad e, mes tikrai deramai elgiamės su migrantais, tačiau e, kita vertus visos 28 valstybės susitarė per vadovų tarybą dėl principų, tačiau tas paskirstimo mechanizmas vis dėlto dar konkrečiai neveikia nes e, ten yra numatytos privalomos priemonės. Saug, saugus uostas nereiškia artimiausio uosto. Tai reiškia saugų uostą. Tad paskirstimo mechanizmas negali veikti, jeigu jį taiko tik tai penkios šešios ar, ar panašiai valstybių. Visos valstybės turi dalyvauti šiame solidarumo mechanizme. Trečia problema. Sakykime atvirai, tos valstybės, kurios teigia, jog jos dalyvaus tame paskirstimo mechanizme, jos e, turi tai daryti tik tai tų migrantų atžvilgių, kurie yra ne ekonominiai migrantai. Ekonominiai migrantai turi būti gražinami atgal. Dėl investicijų ir ekonomikos. Kažkas sakė, kad Italijai reikia gyvendinti būtinas reformas. Kalbant apie tarpininkavimo pastangas, kurias deda pirmininkas Junkeris, vicepirmininkas Dombrovskis, vicepirmininkas Moskovičiai. Kuomet pirmą kartą su jais kalbėjausi, tai aš e, pamačiau e, išsamų dokumentų rinkinį, kuris buvo pristatytas anglų kalba apie mūsų įvykdytas e, išsames reformas. Tie, kurie bando teikti, kad Italija nenori vykdyti jokių reformų, nieko nežino apie tai, kas iš tiesų Italijoje vyksta. Mūsų struktūrinių reformų planas yra labai didelės apimties, yra pats didžiausias kada nors vykdytas. Pirmininkas sako, jūs galėsite vėliau savo klausimą užduoti. Kontė šneka. Toliau mes patvirtiname kovos su korupcija įstatymą, kuriame taikomi griežti reikalavimai užtikrinant kovą su korupcija. Pone, pone Dantė, jeigu norite kalbėti, galėsite tą padaryti vėliau, tačiau prašau, nenutraukinėkite kalbėtojo. kuo daugiau laiko sugaišime e, e, tokiems e, pasisakymams, ta mažiau laiko liks atsakymams. Jūs vėliau galėsite savo klausimą užduoti. Italija taiko aukščiausius kovos su korupcija standartus ne tik Europos, tačiau ir pasaulio mastu. Taip pat patvirtinome plataus masto įmonių nemokumo įstatymą. Italijoje daugiau nekalbama apie įmonių bankrotus, nes joms taikomas e, krizėje, į krizę patekus įmonių e, e, kodeksus, taip pat patvirtinome įvairius deleguotusius aktus, siekiant supaprasti visų administracinių procedūrų eigą tam, kad administraciniai sprendimai būtų priimami kuo greičiau, nes šioje srityje sprendimų prieimimas buvo vilkinamas per pastarosius metus. Taip pat dar vienas įstatymas yra susijęs su viešaisiais pirkimais. Be to yra e, planuojamos civilinio ir baudžiamojo kodekso reformos ir pakeitimai. Visi šie klausimai yra įtraukti į mūsų darbo atvarkę. Žinoma, galbūt. E, galbūt jūs girdėjote, kad kalbama apie geležinkelio liniją nuo Torino iki Lyono. E, Bet tas pasipriešinimas e, nereiškia, kad mes esame pasisako, pasisakome prieš investicijas. Mes turime nacionalinį investicijų planą, kurį pateiksime netrukus. Ir turime taip pat mūsų teritorijų, mūsų uh, dirbožėmio apsaugos veiksmų planą. Mes taip pat rūpinamės savo geležinkelio infrastruktūrą ir būtent todėl mes ir reikalavome papildomo lankstumo ir mums pavyko užtikrinti, kad tai tas lankstumas būtų užtikrintas, dėl to mes galėsime papildomai panaudoti 3 milijardus 200 milijonų eurų. Akivaizdu, kad e, demokratija yra graži todėl, kad vyksta viešos diskusijos, o kai vyksta viešos diskusijos, išsakomos įvairios nuomonės. Ir mes nenorime pakengti nei, nei italams, nei europiečiams. Taigi ta geležinkelio linijo, tos geležinkelio linijos projektas yra europinės vertės projektas, kuris jau pradėtas įgyvendinti. Ir ši vyriausybė nusprendė, kad yra teisinga Atsižvelgiant į tai, kad šio projekto poveikio vertinimas buvo, ir jo naudingumo vertinimas buvo atliktas prieš 24 metus, atėjo laikas e, iš naujo įvertinti e, padėtį ir prieš skiriant labai daug pinigų šiam projektui prieš kūrent infrastruktūrą, kuri iš esmės paveiks mūsų aplinką. Todėl mes nusprendėme atlikti išlaidų ir naudos analizę. Nauja analizė, ji bus paskelbta, jos rezultatai bus paskelbti viešai ir į juos bus atsižvalgta priimant sprendimus. Dabar, kalbant apie kitus projektus, kurie yra vykdomi, ar tai uh, būtų įvairios, įvairios greitkeliai, įv, uh, geležinkelių projektai. Čia galiu pasakyti, kad mes turime investicijų reikalingų šiems projektams planą. Ir paskutinis dalykas, atsiprašau, ponė pirmininkė, kad tiek ilgai kalbu, paskutinis dalykas apie išorės politiką. Buvo kalbėta apie politinę izolaciją dėl Venezuelos mūsų pozicija gal yra tai kitokia. Bet atsargiai, aš norėčiau pasakyti, kad mes nesame vieni, nesame izoliuoti. Italija atsižvelgia į sausio 27 dienos komu, komunikatą Daug kas nori užbėgti istorijai už akių, bet reikėtų čia elgtis atsargiai. Mes nežinome iš tikrųjų, kaip e, baigsis krizė Venezueloje. Ir Italijoje, e, Italijos pozicija nėra išskirtinė, mūsų remia ir kiti. Reikėtų pasakyti, kad 2018 e, m. prezidento rinkimų rezultatų mes nepripažinome. turime taip pat pasakyti, kad reikia renkti naujus prezidento rinkimus ir reikia užtikrinti, kad jie vyktų skaidriai ir kad tarptautinė bendruomenė patvirtintų jų rezultatus. Ir norime, kad jie vyktų kuo skubiau. Žinome, kad Venezuelai žmonės kenčia. Ir mes reikalavome, kad būtų suteikta humanitarinė pagalba atsižvelgiant į tą pratutinę teisę Venezuelai. Mes žinome, kad joks režimas negali griebtis smurto prieš taikius demonstruotojus. Tačiau mes nemanome, kad mes galime reikalauti, kad šaliai vadovautų žmogus, kuris nėra išrinktas laisvuose rinkimuose. Mes aktyviai dirbame e, kontaktiniai grupiai ir mes norime perspėti visus, kad mums tenka istorinė atsakomybė, kai priimame sprendimą dėl to, ką paremti. Ir reikia suprasti, kad istorijoje yra E, kėlė nekartą įvairių krizių ir problemų dėl to, kad būdavo paskubėta paremti ką nors ir kokią nors šalį. Atsargiai. Taip, tik tai mes galime pabloginti padėtį. Ir jei mes paremsime da vieną da pretendentą, tai paskatinsime kitas pasaulio šalis aktyviau remti uh, kitą šalį. Dėkoju. Na kągi, pradedami dabar spontaniškų pasisakymų procedūrą. Turime baigti šią diskusiją be 15.8. 50 narių užsisakė pasisakyti ir pirmasis kalbėtas yra ponia Komi. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmusius komisijos nariai, ministrė pirmininkė, jūs atvykote Europos parlamentą ir kalbėjote apie demokratiją. Ir jūs čia esate, de, ko gero, demokratiškiausioje de, institucijoje, nes mus uh, išrinko tiesiogiai mūsų piliečiai. O jūs beje paskyrė. Aš džiaugiuosi, didžiuojasi tuo, kad esu italė ir uh, kad aš esu Italijos, kuri yra Europos dalis. Uh, Kaip jums, e, ar buvo lengva iš tikrųjų, mums e, lengva buvo apginti Made in Italia de, uh, nuo uh, principą, ar Dublino reglamentą buvo lengva keisti? Ne, nėra lengva, bet mes siekime visuomet sudaryti, de, uh, sutarti, siekime sudaryti alijansus. O Italijoje panašu, kad tokio noro visiškai nėra. Jūs įsipareigojate Italijai, pato pasakote, kad jūs nenorite statyti tos geležinkelio linijos. Jūs kalbate apie Dublino reglamento reformą, tačiau jūs, ar jūs, pas, patvirtin, jūs patvirtinote tam tikras kvotas, kurios mūsų galva yra visiškai nepriimtinos ir tai yra klaida ir turite tą pripažinti. Yra dar vienas dalykas jums leidus ir to įbaigsiu. Vaizdo įrašė, kur jūs pasirodėte su Vokietijos uh, kanclerė ponia Merkel, tikrai pa, yra tikra gėda. Aš myliu Italiją ir nenoriu, kad mūsų ministras pirmininkas pikžodžiautų kitos šalies vadovės atžvilgių. Aš e, gyvenu Lyone ir tas e, miestas palaiko senus istorinius ryšius su Italija, su Piemonto regionu. Aš noriu pakalbėti apie e, projektą Lyonas Turinas Ir tai yra projektas e, skirtas ne tik du miestus tarpusavėje sujungti, ir lygiai taip pat kaip Lamanšo e, tunelis nėra skirtas vien tik tai Prancūzijai su Anglija sujungti. Aš kalbu apie e, tarpusavio ryšius tarp žmonių, tarp tautų, kai jūs to tarpu kalbate tik apie pinigus ir bandote visą laiką kalbėti apie tai, kiek kainuos Liono Turino projektas Italijos e, valstybei. Tačiau jeigu būtų pastatyta ši geležinkelio atkarpa, tai e, mažiau e, būtų transporto kamščių ir mažiau būtų aplinkos taršos. Aš manau, kad jūs iš tiesų nepakankamai rūpinatės nei ekologiją, nei aplinkosaugą. Ponas Liukė dabar kalbės. Herr Ministerpräsident, äh, vielen Dank ponė premjerė. Ačiū už Jūsų mintis, daug kalbėjote apie solidarumą, kurio reikalauja Italija iš Europos Sąjungos. Ir e, mes žinome, kaip turi atrodyti solidarumas. Ir solidarumas turi būti indėlis į Europos Sąjungos ateitį. Tačiau apskaitai kyla klausimas, kodėl uh, E, Italija dabar turi prašyti to solidarumo, kodėl tokios aplinkybės dabar susiformavo. 20 metų jau turime bendrą valiutą eurą ir 15 metų Italijos ekonomika neauga, galbūt egzistuoja tarpusavio ryšys tarp euro ir ekonomikos nuosmukio, galbūt Italija pati turėtų pagalvoti apie tai, ar bendroji valiuta Italijai tinka ir galbūt Italija turėtų pagalvoti, iš kur atsirado tas 400 milijardų eurų e, centrinio banko deficitas ir milijardinės skolos Italijos, iš kur susikaupė nuo euro įvedimo ir kodėl Italija nuol susilaukia kaltinimo, kad e, dėl pernelyg didelio biudžeto deficito ir e, stabilumo ir augimo pakto nesilaikymo. E, tačiau aš manau, kad Italija taip pat turėtų laikytis nustatytų taisyklių, nes iš pradžių Italija visus priėmė pabėgėlius, dabar visiškai užsidaro savo uostus ir neprima pabėgėlių. Taigi, jeigu Italija nori solidarumą, tai turi e, laikytis galiojančių taisyklių, nes priešingų atveju to solidarumo tikrai negalės tikėtis. Ponas Miranda. Pone Miranda kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė ministrė pirmininkė Konti. Kodėl jūsų vyriausybė 2018 m. Liepos 29 d. nepriemė pabėgėlių laivo, neįsileido į Italijos uostą? Aš pati buvau tame laive kartu su kolegomis e, Ponsalopės ir Urbanu. Keturi Europos parlamento nariai buvo e, tame laive ir mes negavome jokio oficialaus e, atsakymo dėl leidimo švartuotis ir e, transporto ministras neleido įplaukti į tą uostą, e, motivuodamas viešosios tvarkos galimais pažeidimais. Kodėl Italijos vyriausybė nesilaiko ES solidarumo taisyklių ir nepriima pabėgėlių laivų į savo uostus? Mus tačiau labiausiai šokiruoja tai, kad ši demokratinė Italijos vyriausybė sudarinėja koalicijas su kraštutinių dešiniųjų partijomis, kurios pasisako prieš europinį solidarumą. Naujasis ministrų tarybos pirmininkas e, sugražino orumą žmonėms, kurie da, nėra pripratę prie to, kad jų atstovai da, uh, atvyktų e, į Europą ir laikytųsi tvirtai, aukštai iškėlę galvą. Jūs atvykote ir parodėte mums, da, kokia yra iš tikrųjų situacija. Mes esame da, šalis, kumi savimi didžiuojasi ir kad mes da, esame padarę tokių ekonomikos stebuklų, kurių mums pavydė kitos šalis. Ir uh, Europos politikai de, de, nenori to pripažinti ir aš dėtoju, dėkoju Jums už tai, kad Jūs de, vadovaujate vyriausybei, kuri gali parodyti šiai de, Europai, kuri de, nenori pripažinti, kad visi ankstesni bandymai užkirsti kelią žmonių priekybai buvo netikri mes sugebėjome sustabdyti tą reiškinį. Ir mes pradėjome kalbėti apie tai, kad reikia padėti Afrikos šalims, kad reikia elgtis oriai. Ir aš norėčiau padėkoti už. Jums ir už tai, kad jūs rūpinatės ir mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Jūs da, turėtumėt iš tikrųjų paremti uh, tas e, gerasias mažų vidutinių įmonių e, praktikas, kad e, praeitėje buvo tik tai piknaudžiaujama jomis. Honorevole Voigt. Ponas Voigt. Pone pirmininkė, sveiki atvykę. Pone ministrė pirmininkė, jums pavyko užtikrinti, kad masiniai srautai e, liautusi mm, pabėgėlių vykstančių per viduržėmio jūrą. Už tai noriu Jums padėkoti. Ir iš tiesų e, žmonių gabentojai nebe, nebeuždirba tiek, kiek galėdavo anksčiau. Čia galėtumėm viską palyginti su tribunolu kokiu nors, tačiau tai nėra tribunolas. E, Tai yra elitas čia susirinkęs, kuris e, po kelių mėnesių čia jau ir nebesusirinks. Matome, kad migrantai gali pasėti mirti, taigi sustabdykite tai ir suteikite, pažvelgia į Italiją, į Vengriją, jų piliečius jiems viltį dėl rytojaus. Naimenas Beseril. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pritariu tam, ką Jūs sakėte apie tai, kad mes turime sustabdyti prekybą žmonėmis. Bet aš nepritariu Italijos neutralumui Venezuelos atžvilgių, nes Jūs blokavote naujo prezidento pripažinimą. Daugiau nei 20 metų. Da, esu gyvenus Venezueloje ir galima tik apgailėstauti, kad jūs nesupratote, kad reikia sustabdyti Madurą, kuris žlugdė, de, žudė savo de, tautiečius. Jums visiškai nerūpi tai, kad, kad žmonės yra priversti bėgti iš savo šalies, kad jie bėga į Kolumbiją, kad jie miršta iš bado, kaip sakė. De, de, poetas yra baisu, kai žmonės žūsta, o kiti žiūri ir nieko nedaro. Conseil. Je m'adresse à vous en tant qu'ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères de la France, député européen. Aš kreipiuosi jūs kaip e, e, buvęs e, Prancūzijos užsikalų ministerijos pareigūnas ir kaip Provanso uh, atstovas. Iš tiesų mus sieja viduržėme jūra, istorija, kalnai ir daug daugiau. Man patinka jūsų šalis, myliu italus, tačiau e, iš tiesų dabar pirmą kartą po antro pasaulinio karo e, tarpusavio santykiai tarp Italijos ir e, Prancūzijos tapo įtempti nes prancūzijos politika yra visiškai ne atitinka jūsų įsitikinimu ir jūs teigiate, kad uh, <clears throat> Noriu paklausti jūsų, kas sumokėjo už jūsų kelionę į Prancūziją, jeigu uh, tai yra ne Italijos mokesčių mokėtojų e, pinigai, tai e, e, jūs tikrai neturite teisės taip kalbėti, kaip dabar kalbate, nes jūsų elgesys iš tiesų yra visiškai nepriimtinas ir nesolidus. Pone Toja. Pane pirmininkė, jūs e, supratote, kad Šis parlamentas labai daug ko tikėsi iš e, Italijos ir kad labai gerbė Italiją ir kad mes esame susirūpinę dėl Italijos. Nes Italija šiandien darosi vis labiau izoliuota, vis silpnesnė, o Italija yra ES šalis steigėja. O jūs dabar šlėtės prie tų šalių, kurios pasisako prieš mūsų vienybę. Aš tikiuosi, kad jūs protingai įvertinsite savo da, da, elgesį. Aš noriu, kad mano šalis vaidintų aktyvų vaidmenį. Ir, ponė pirmininkė, kaip galima tikėti jūsų žodžiais, jūs kalbėjote da, apie labai gražius, da, gražias svajonės. Ir taip, mes visi skaitome Moro, Aldo Moro da, raštus, žinome, kad taip, nenorime, kad žmonės žūstų viduržėme jūroje. Bet jūs kalbėjote apie nusiklumą. Bet kur tas nusiklumas yra? Da, aš nenoriu sakyti, kad da, da, problema susirado da, da, šiandien. Bet nuo jūsų priklauso, ar mumis galima būtų pasi, pa, pasitikėti. Jūs sakote už papildomas lėšas da, da Afriką, bet jūsų vyriausybė balsavo prieš. Uh, Jūs e, kalbėjote apie su, e, sustipriną bendradarbiavimą, tačiau jūs nebendradarbiaujate naujosio iniciatyvos. Jūs kalbėjote apie Brexitą. Ar jūs žinote, kad e, jūsų vyriausybėje esanti partija sėd, posėdžiauja Faradžo vadovaujamojo frakcijoje? Ar jūs tai žinote? Grazie Presidente. Eh, senhor primeiro-ministro, é naturalmente. Pone pirmininkė, pone ministrė pirmininkė, labai džiugu Jūs matyti čia ir gerbėme Italijos piliečių valią, tačiau yra vienas dalykas, kurio negalime ignoruoti. Jeigu kalbame apie Aldomoro ir čia minime, tai tiesiog gėda, jog Italijos vyriausybė nenori tinkamai jo pagerbti ir tikrai negalime kalbėti apie jį e, viduržėmio jūros kontekste. Reikia kalbėti apie sąsęs su Europa. Jeigu kalbėsime apie situaciją Venezueloje, tai man didelį nerimą kelia Italijos e, užimta pozicija. Portugalijos bendruomenė Venezueloje gyvena kartu su e, Italijos bendruomenė. Ar jums nekyla tas pats nerimas dėl to, kokios priespaudos e, imasi prezidentas Maduro? Turėjote jau seniai į tai sureaguoti. Mikrofoną. Mikrofoną įsijunkite, prašome. Una domanda. Turiu klausimą Jums, gerbiamasis ponė pirmininkė. Kaip Jūs įsivaizduojate, mes Europą sukursime solida, pargistę solidarumu ir da, nusiklumu. Aš netikiu, kad. Ar Jūs manote, kad iš tikrųjų Jums pavyks panaudoti piliečių pajamas? Ir ar galima bus iš tikrųjų atsižvelgti mūsų ankstesnę patirtį, matome, kad kraštutiniai dešinėje semėsi patirties e, iš mūsų problemų. Gyvename tais laikais, kai panašu, kad e, e, šiaurės lygos gretos tik didėja, uždar, užtrenkamas durys. Uh, tiem, kas nori pas mus atvykti. Da, mes, da, jūs nežinote, kokią poziciją užimti Venezuelos atžvilgiu. Taigi, kaip, kodėl jums atrodo, kad situacija gerės ateityje tokiamis aplinkybėmis? Presidente. Pone pirmininkė, labas vakaras. Dėkuoju, kad pas mus atvykote. Aš esu praktiškas žmogus ir aš gal ir Aš norėčiau pasakyti, kad labai sunku mums yra gauti lėšas tam, kad galima būtų gyvendinti įvairius projektus, kuriuos siūlo valstybės narės, atskirtinti ir Italija. Aš ta, norėčiau dabar papasakoti jums apie tai, kaip mes stengiamės pastaraisiais metais parengti rimtus projektus, kurie padėtų mums tinkamai susijęti mūsų šalį su kitomis šalimis, atsižvelgti mūsų verslininkų uh, prašymas. Ir aš norėčiau jums papasakoti, kokia dvasia mes vadovaujamės, kaip dirbime. Ir aš nu, nu, norėčiau, kad jūsų ministras išvelgtų į mūsų visą darbą. Ir e, jūsų vyriausybė. De, sako, kad reikia pat, dar palaukti, kol pamatysime šios vyriausybės teigiamus rezultatus. Aš norėčiau Jūs pasakyti, kad mes žinome, kad Jūs daug ką žadėjote, ypač dėl darbo atlyginimo. Pabandykime taip, jeigu mes Gal jūs galėtumėt e, nustatyti savitarpio draudimo fondą ir kad galėtumėt tuomet pasinaudoti to fondo, tam galėtumėt e, padidinti stipendijas, e, atsiprašau, darbo užmokestį. Dėkoju. Aš da, trumpai jums pasakysiu. Muaviro pateikė rimtus skaičius ir žinome, kad Salvini nedalyvauja ministrų tarybų posėdžiuose labai dažnai ir kiti ministrai taip pat labai dažnai vengia atsakomybės. Pažiūrėkite, jūsų ministrai labai jauni ir jie labai dažnai nedalyvauja posėdžiuose. Turite atsiprašyti Italijos piliečių, Itali, e, Europos piliečių. Europai reikia Italijos, o Italijai reikia tokios vyriausybės, kuri dalyvautų Europos veikloje. Štai apie ką reikia šiandien kalbėti, O jūs nedalyvaujate tose posėdžiuose ir norėčiau baigti paminėdamas kai ką, jūs taip pat daug kad, e, kad citavote ir aš norėčiau pacituoti Mamūdo dainos tekstą. Labai sunku būti pasaulyje, kai žmogus negali savimi didžiuotis. Ir Italija, be, kuri negali didžiuoti savimi, tikrai yra nieko verta. Vi prego di usare un linguaggio Aš prašyčiau vis dėlto vartoti tokią, uh, uh, tokius žodžius, uh, kurie neižeistų ki, uh, kitų. Ar visiems viskas aišku? Kad daugiau taip nebūtų. Ponui Marija suteikiamas žodis. Grazie, prezidente. Kyrie profi... Ačiū, pirmininkė. Pone ministrė pirmininkė Konte. Jeigu būtumėte toks malonus ir užsidėtumėte ausines. Taigi, ponė Kontė, aš sutinku su tuo, ką sakėte apie Europos pasirinktą kryptį. Tačiau Europa turi būti solidari tiek gynybos, tiek išorės politikos srityje, saugumo politikos srityje. Puikiai žinote, kad Turkija vis dar kelia grėsmę Graikijai ir Kiprui, nuolat pažinėjo mūsų oro erdvę, mūsų teritorinius vandenis, išskirtinę Kipro ekonominę zoną. Norėčiau išgirsti iš jūsų e, paramos pareiškimą Graikijai, paramos Graikijai ir Kiprui, siekiant atremti Turkijos e, keliamą grėsmę ir paramą, apie paramą jūsų norėčiau išgirsti Kiprui, ypač turint omenyje dėl gamtos išteklių naudojimo, nes e, viena Italijos įmonė nori dalyvauti jų gavyboje. Taigi norėtume iš jūsų išgirsti šios paramos žodžius Graikijai ir Kiprui siekiant atremti Erdogano ir Turkijos keliamą grėsmę. Čia, Europos parlamente, Graikijos žmonės to tikisi taip pat, kaip ir mūsų draugai Kipre. Panas Jakovčius dabar kalbės. Cilio. Ascoltare. Norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi de, de, Italijos ministrų tarybos pirmininkoje. De, dėkoju Jums. Man de, tikrai, ba, e, aš tikrai nustebau. Ba, e, išgirdęs jūsų e, pasisakymą. E, nustebau malonį ir tikiuosi, kad jūs ne tik kalbėsite, bet ir veiksite. Aš norėčiau pakalbėti apie Jonios jūros makro regioninę strategiją. Būtų labai įdomu, kaip jūs ketinate bendradarbiauti su Slovenija ir Kroatija ir kaip jūs įsivaizduojate bendradarbiavimo Adria, Adrios jūros reg, e, regione ateitį. Man taip pat būtų įdomu sužinoti, ar jūsų vyriausybė norėtų sumažinti de, uh, įstrijoje gyvenantiems italams skiriamą finansavimą. De, de, ar jūs ketinate toliau remti italų kalbos vartojimą šiame regione, nes mums ir Slovenijoje, ir Kroatijoje reikėtų, de, kad jūs galėtumėt paremti de, šios kalbos, italų kalbos naudojimą. Ir taip pat būtų įdomu sužinoti, Ir jūs norėtume taip pat prisijungti prie mūsų simbolinio svarbos iniciatyvų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, jūs visiškai teisingai kalbėjote apie tai, kad laisvas judėjimas yra labai svarbus. Ir taip aš norėčiau Jums pasakyti, kad iš tikrųjų do, Italijoje do, gyvena didžiausia kalbinė mažuma. Uh, Tačiau panašu, kad jūs vyriausybė nenori apie tai kalbėti ir jūs turite, da, jūs patvirtinti įsaką, pagal kurį jaunimas, kuris nori dirbti kitoje šalyje, įsigyja automobilį kitoje šalyje, po to nori su, su tuo automobiliu atvažiuoti į Italiją, jis turi sumokėti. Da, E, baudą ir, da, ir automobilis net gali būti konfiskuotas. Kaip jums atrodo, tai prisideda prie laisvo asmenų judėjimo? Ir aš taip pat džiaugiuosi galėdamas klausytis jūsų šiandien šioje salėje, nes jūsų ministras mažai lankydavosi, e, jūsų ministras Alvini mažai lankydavosi e, šiame parlamente, kai buvo jo narys, nes jam nepatiko telekameros panašu, kad jūsų vyriausybė nori de, de, dirbti mažai, bet labai dažnai e, rodytis e, ekranuose ir nuolat kažką kaltinti dėl Italijos problemų. Tai yra pabėgėliai, de, prancūzai, homoseksualai, de, net ir pati Europa. E, galiausiai atsidurs, ko gero, tame sąraše ir žydai, ir komunistai, ir čigonai. Uh, Tai yra politika, kuri labai primena fašizmą, kuris e, sužlugdė Italiją, kuris privertė daugybę italų išvykti iš savo šalies po antrojo pasaulinio karo. Nepamirškite tos savo patirties. signor presidente Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad svarbu priminti mums visiems, kad mūsų šalis šiuo metu išgyvena recesiją. Ir, ponė pirmininkė, jūs dėja nekalbėjote apie pramonės politiką, apie prekybos politiką. Ir jūs nekalbėjote apie mūsų įmonės. Prekybos susitarimai, kurie pasirašome Europoje, de, prisidės prie mūsų ekonominio augimo. Ir aš manau, kad Italijai šiandien reikės, reikia mažesnių mokesčių, nežinau, ar pritarėte tai nuomonė, mes turime taip pat užtikrinti, kad darbo sąnaudos būtų kuo mažesnės ir kad būtų atsisakyta dotacijų politikos, nes ta politika tikrai nepadeda mums kovoti su skurdu ir neligybė. Aš manau, ponė pirmininkė, kad būtų labai svarbu, kad jūs į tai atsižvelgtumėte ir kad jūs pasakytumėt mums, ką jūs apie tai manote. Tarybos pirmininkė, kaip kolegos, ne tik iš Italijos, priminė, mes čia rengėme projektus, kurie yra skirti tam, kad, būtų, kad padėtų Italijai ir Europai. Ir aukštojo pajėgumo da, a, transporto linija viduržymio jūroje padėjo mums nukreipti į pietus transporto srautus ir ji yra skirta tam, kad galėtų nu, vystytis Davidužmio jūros uostai. Jūs sakėte, kad jūsų vyriausybė dabar atliks naudos ir sąnaudų analizę, bet jūs nesižvelgėte į, da, į da, tai, kaip e, mes galėsime išnaudoti jau turimą e, infrastruktūrą. Jei jūs išmoktumėt mąstyti kaip europietis ir ne vien galvoti apie siaurus Italijos interesus, tuomet mes galėtume tikėtis dar didesnių e, projektų iš jūsų ateityje. Pane Pilt. Dėkoju, kaip, kaip Europos parlamento narė išrinkta Švedijoje, džiaugiuosi, didžiuojas būdama Ita, Italija, bet uh, vis mažiau galiu atpažinti tą Italiją, kurią aš pažįstu. Šiandien vaikai žūsta jūroje. Aš nematau tos Italijos, kuriai rūpėtų mūsų bendros vertybės, kuriai, turėtų, kuriai rūpėtų Europos ateitis. Taip, mes turime daug problemų. Aš esu e, susirūpinus dėl to, kaip tvarkomas yra ūkis. Ir e, dėl to, kaip buvo jis tvarkomas praeitėje, Italijoje kilo recesija. Jaunimas šiandien reikalauja darbo, o ne išmaldos. Jie reikalauja orumo, o ne propagandos. Ir gal jūs išgirsite bedarbius. Sužinosite, ar jūs girdite, ką aš sakau. Dėkoju. Taigi, ir mus dar labiau uh, rūpina tai, kad jūs pasisakote vis labiau vien už Italijos in, uh, interesus uh, Europos sąskaita. Italai turėtų tiesti tiltus, o ne uh, kasti griovius. Solidarumas yra pasiekiamas neįžeidinėjant kitus, o bendradarbiaujant su jais. Gal užteks jau da, da, ginčytis su mūsų kaimynais, gal gana jau dašlėtis prie Putino. Pone pirmininkė, gal jūs galėtumėt vis dėlto pakeisti savo požiūrį. Uh, dig, uh, uh, Digasperi ir kiti jūs žiūri, jūs stebi. Hvala za besedo. E, torej, gospod pravi minister. Ačiū už suteiktą žodį. Sako panas Šoltis. E, Pane premjerai, jūs kalbate apie solidarę Europą, apie Europą, kuri turėtų vienyti, sutaikyti. O tuo tarpu mūsų parlamento pirmininkas ir jūs pats girdite, kad yra naudojami, vartojami nepykantas skatinantis žodžiai. Aš noriu priminti Bazovicos įvykius ir e, noriu pasakyti, kad jūs neigiate tam tikrą prasme istoriją, nesivadovaujate europinėmis vertybėmis. Tie žmonės paukojo saugybę tam, kad mes šiandien galėtume gyventi taikiai, taip pat ir pasienyje Italijos ir e, Slovenijos. Manau, kad šiandien mano pareiga yra e, paraginti jūs atsistatydinti šiandien. Allora, questo era l'ultimo intervento. Diamo... Tai buvo paskutinis kolega, kuris galėjo pasisakyti. Deja, noriu Jums priminti, kad uh, darbo atvarkė yra numatyti kiti klausimai. Daugiau nei 50 deputatų norėjo pasisakyti. Kiekvienas kalbėjo ilgiau, nei jam buvo leista. Dabar žodis sutikiamas ponui Konte. Prašome. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai kas kalbėjo apie politinius klausimus, o Politinė diskusija reikalinga tam, kad veiktų demokratija ir labai gerai, kai diskusija yra gyva ir net jeigu nuomonės išsakomos yra gan aistringai, net jeigu ir nepatogius dalykus jums sako, yra gerai. Bet aš neleisiu, kad būtų įžeidinėjama tauta, kurią aš atstovauju. Kai kas išdryso ir aš tą sakau labai ramiai, ponia pirmininkė, ponia Tajanė. Net vienas frakcijos vadovas pavadino marionetę žmogų, kuris atstovauja Italijai. Aš nesu marionetė. Aš didžiuojasi galėdamas atstovauti visai savo tautai. Didžiuojasi reaguoti į italų norą keisti mūsų šalį ir didžiuojasi galėdamas formuoti mūsų vyriausybės politinę liniją. Tai nėra marion, e, marionečių vyriausybė. Tai yra vyriausybė, kuri nereaguoja į lobistų daromą spaudimą. Gal marionetas veikia kitaip, aš nežinau, bet mes nesame tokie jau buvo pasakyta ir aš manau, kad e, čia mes galime kalbėti atvirai ir aiškiai, taigi aš noriu pasakyti, kad e, man buvo gėda e, dėl to, kas įvyko tarp manęs ir ponios Merkel. Noriu pasakyti, kad tam, kas, kam gėda dėl manęs, manęs noriu pasakyti, kad gal kad vienas partijos vadovas kažkada labai rodė savo prilankumą poniai Merkel. Ir nežinau, ar jam dėl to buvo gėda. Ir aš manau, kad mums reikia nuo širdžios, da, gal net ir griežtos diskusijos. Mano Buvo pasakyti, kad mano ministrai nedalyvauja Europos ministrų tarybos posėdžiuose. Jūs teigiate, kad mūsų vyriausybė nėra atstovaujama tarybos posėdžiuose. Na, aš nenoriu jums dabar daaiškinti, kaip veikia ES institucijos, bet noriu tiesiog priminti, kad net ir e, minis, viceministrai gali atstovauti, valstybės sekretorijas gali atstovauti mūsų šaliai ir visuomet kas nors Italijoje atstovauja visuose tarybos posėdžiuose. Tą noriu labai aiškiai pasakyti. Bet to noriu taip pat atvirai pasakyti. Jūs atstovaujate partijai, kuri praeitėje tikrai nesugebėjo gerai įspręsti. Įspręsti ankstesnių problemų ir mes dar esame padengti nuostolius, kuriuos dėl to patyrėme. vengo invece alle questioni che. Ecco, cerchiamo. Tvarkos. Scusate, scusate un attimo. Scusate un attimo. Atsiprašau, ponė Pirmė, atsiprašau. Sekundėlė. Prašau visų nekalbėti negražiai. Galite sakyti, ką tik tai norite, galite išsakyti bet kokią politinę nuomonę, bet labai svarbu, kad jūs neižeidinėtumėt kitų uh, laisvai išrinktų tautų atstovų. Uh, ir kad neižeidinėtumėt Italijos Respublikos ministrų tarybos pirmininką. Mes jį pakvietėme pas mus atvykti. Taigi kreipiuosi visus ir raginu jūs kalbėti mandagiai. Ir pirmiausia, kreipiuosi į savo bendratautiečius italus. Dėkoju, ponė pirmininkė. O dabar pereinu prie politinių klausimų, kurie buvo uh, paminėti, kurie yra labai įdomus. Jūs paprašėte, kad aš paremčiau Kiprą ir uh, Graikiją. Uh, Sausio 29 dieną dalyvavau tarybos posėdėje, kur kartu su septyniomis kitomis valstybėmis narimis mes parengėme spaudos konferenciją. Išsakėme labai aiškę poziciją ir labai aiškiai paremėme Kiprą. Dabar dėl kitų klausimų. buvo pasakyti dalykai, kurie tikrai da, da yra gėdingi. Jūs sakėte, kad dėl mūsų veiksmų žūsta vaikai jūroje, bet tai yra neįtikėtina. Tai yra nepaprastai da, sunkus e, kaltinimas. Jau sakiau, kad mes visuomet visuomet darėme viską, kad apsaugotume pažeidžiamiausius asmenys. Ir ta, e, Iš karto da, pasirū, mes da, sudėtingomis aplinkybėmis rūpinomės vaikų ir moterų saugumu. Ir mes reikalaujame šiuo metu konkrečių, konkre, uh, konkrečių solidarumo formų. Ta solidarumą turi parodyti kitos šalis. Dabar uh, Prancūzija, jau nekartą esu pasakęs, kad Italija su Prancūzija sieja seni, ne tik e, ekonominiai, bet ir istoriniai, kultūriniai ryšiai. Tai, kad e, kalbėti apie tai, kad mes dabar pradėjome da, da, e, ginčyti su da, Prancūzija dėl vienos problemos, da, ir reiškia tikrai perdėti da, situaciją susitikimas, e, susitikimai, keli susitikimai, kurie įvyko su geltonųjų lėmenių atstovais, tie susitikimai, kuriuos surengė keli mūsų politiniai atstovai, atitinka jų politinę dialekt, de, dialektiką. Ir gal kartais jūs galite abejoti dėl pasri, kai kurių politinių sprendimų, bet jie yra teisėti. Dėl Venezuelos tai, kas buvo pasakyta, yra tikrai uh, netiesa. Italija remia Maduro, tai kad, nenori, kad mes nenorime, kad būtų rengiami prezidento rink, rinkimai, bet visi mūsų pareiškimai parodo, kad mūsų pozicija yra kitokia. Italija neremia Maduro režimo. Esame pareiškę, kad prezidento rinkimų rezultatų nepripažinome ir jūsų parlamentas nepripažino. Ir mes visuomet sakėme, kad Maduras neturi prezidentinių įgaliojimų ir visuomet kalbėjome, kad reikia surenkti kuo skubiau laisvus skaidrius rinkimus šioje šalyje, kurio žmonės kenčia. Ir mes reikalaujame kad tai būtų padaryta, bet mes nemanome, kad tai galima siekti taip, kaip siūloma dabar nes mes manome, kad tai tik tai ap, sulėtins da, pastangas įspręsti situaciją. Toliau, ekonomika. Jūs klausite, kodėl Italija nesirūpina pramonės politika ir bendraja Europos pramonės politika, bet aš jau minėjau, kad Junkerio planas mūsų galva yra labai svarbus ir mes visuomet rėmėme Europos pramonės politikos formavimą. Ir beje, esame taip pat pasakę, kad mums reikia eurozonos biudžeto, kad tam, kad galima būtų jį pritaikyti stabilizavimo tikslais. Taigi mes remiame ekonominę, socialinę politiką, Ir o, mūsų šaliai sakoma, žiūrėkite, jūsų šalyje nėra ekonominio augimo, bet mes pirmiausia turime įveikti praeities politikų padarytas klaidas. Ir mes matome, kad net ir dabar yra taikomos tam tikros priemonės. Ir Aš manau, kad e, mūsų ūkis pradės atsigauti 2019 metų antrąjį semestrą, per antrąjį pusmetį. Nes e, mūsų takomos priemonės neduos iš karto rezultatų ir mes galvojame apie gamybą. Teikti, kad mes e, nesame įsipareigoję gyveninti investicijų planą, yra visiškai klaidinga. Mes dirbame šiuo klausimu. Aš galiu tik pasakyti, kad vakar, čia patikims vieną pavyzdį, aš dalyvavau trijose susitikimuose Italijos pietuose. Tenai ekonomikos augimas e, yra įstrigęs ir ten su, aš buvau tenai tam, kad Bazilikatoje, Molyzėje ir Sardenijoje būtų pasirašyti. De, pasirašytos konkrečios sutartys, kurios paskatintų ekonominį augimą. Taigi mūsų vyriausybė daro viską, kad mes paremtume ekonominį augimą. Ir net piliečio pajamos, pamatysite, galėjo būti suformuoluota, ta priemonė galėjo būti suformuoluota taip, kad ji tiesiog teiktų socialinę paramą galėjo būti priemonė, kuri būtų socialistinio požiūrio, kuri tik tai išvaistytų pinigus. Bet iš tikrųjų dabar suformuoluota taip, kad atsižvelgime bus į norą susirasti darbą. Ir taip mes padėsime žmonėms sugrįžti į darbo rinką. 5 milijonai skurdžiai gyvenančių žmonių dabar galės ją pasinaudoti šią piliečių pajamų priemonę. Ir da, e, šiuo metu šie žmonės negali naudotis jokiamis kitomis priemonėmis. Ir pagal mūsų kon, bu, puikios konstitucijos trečiąjį straipsnį mes turime pasirūpinti tais, kas negali dėl bet kokių priežasčių dalyvauti da, visomis teisėmis mūsų ekonominėme, socialinėme ir politinėme gyvenime. Italiana. Dėkuoju, norėčiau padėkoti Italijos Respublikos ministrų tarybos pirmininkui. Aš atsiprašau, jei kartais buvo kalbama taip, kaip nederėtų kalbėti šiame posėdėje, bet pas mus vykstančios diskusijos visuomet yra aistringos ir tos aistros parodo, kad mes kalbame aktualiausiamis temomis. Ir ypač da, įsismarkauja kolegos, kai kalbama apie ES ateitį. Panie i panowie, dobry wieczór, witam serdecznie. Labas vakaras, ponios ir ponai. Visų tų, kurie nori išeiti, prašau tą padaryti tyliai. Pone Ana Marija Karatsa Bilt, jūsų prašau taip pat tyliai išeiti. Tartautinės prekybos ir ekonomikos Komitetas pateikė pasiūlymus neprieštarauti deleguotiems aktams, kurie buvo paskelbti ir pristatyti e, per vakar dienos posėdį per 24 valandas. Niekas jokių prieštaravimų nepateikė, todėl pagal 105 straipsnio 6 dalį darbo tvarkos taisyklių šie pasiūlymai laikomi patvirtintais ir jie bus paskelbti. E, nuo rytojaus 2019 e, metų vasario 13 dienos. Suprantu, kad sudėtinga perėti prie kito darbo atvarkės klausimo po šių gyvų diskusijų, tačiau tas klausimas yra bendrosios diskusijos dėl ES ir Singapūro partnerystės susitarimo. Diskusijų tema yra Davido Martino rekomendacija dėl ES ir Singapūro laisvos prekybos, taip pat rezoliucijos projektas atitinkamas, kurį parengė Davidas Martinas, bei sustarimo dėl investicijų apsaugos tarp ES ir Singapūro ir Davido Martino pranešimas e, dėl e, ES Singapūro investicijų apsaugos susitarimą, tai yra rezoliucija be Antonijo Lopesis turi svait rekomendaciją ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas ir taip pat Antonija Lopes ir Turis Vait dėl pasaulinio Singapūro partnerystės ir bendravimo susitarimo tvirtinant rezoliuciją. Dabar pradėsime diskusijas. Noriu pasisveikinti su komisijos nare ir pirmiausiai suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Davidui Martinui, prašau.